darbo tvarkę. Pirmasis darbo tvarkės punktas - bendrusios diskusijos finansinės priemonės. Čia yra keletas pranešimų. Visų pirma, Šarlas e, Gerens pranešimas - vystamai bendradarbiavimo finansinė priemonė. Paskui rekomendacija antrajam svarstymui. Barbara Liokbyrė Kinga Gal - demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo visame pasaulyje finansavimas. Toliau rekomendacija antram svarstymui, gei Mitchell, vystamoje bendradarbiavimo finansinė priemonė. Ir galiausiai rekomendacija antram svarstymui Helmut Scholz bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis finansavimo priemonės nustatymas. Visų pirma, suteiksiu žodį visiems e, pranešėjams. Ir pirmiausiai, ponai Gerins, keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Reglamento projektas nustato bananų sektoriuje papildomas priemonės. Ir dabar e, antrojo svarstymo metu mes e, svarstame šios klausimus. Pirmojo svarstymo metu mes pasisakėme už e, palanko požiūrį į AKR valstybės narės ir jų bananų sektorių, kurio padėtis e, gali nukentėti ir tų šalių padėtis taip pat PPO kontekste dėl Junktinių valstijų ir Latino Amerikos e, valstybių konkurencijos ir mes e, norime, kad būtų panaikintos, e, panaikinti muito mokesčiai, kaip ir sakoma susitarime, e, muitai mažės palaipsniui iki 2017 metų. Šios valstybės ir toliau galės naudotis muitų uh, franšizę, tačiau po e, prekybinio susitarimo susidariusi padėtis privertė tas valstybės dėrėtis dėl papildomų priemonių bananų sektoriuje. Aš esu e, vystamo bendradarbiavimo komiteto pranešėjas. Pirmojo svarstymo metu mes pasiūlėme kai kuriuos pakeitimus pradiniam pasiūlymui. Mes pasiūlėme, kad būtų akcentuojamas e, skurdo panaikinimas, ir e, kad būtų įtvirtintos tos papildomosios siūlomas priemonės. Taip pat mes manome, kad e, mažos e, įmonės turi būti pagrindijos paramos gavėjos. Trečias dalykas, ypatingas dėmesys turi būti atkreiptas į darbo standartus, aplinkosaugą ir darbo sąlygas, toliau lėšų paskirstimas ir galiausiai e, 18 mėnesių iki programos e, pabaigos turi būti daroma. Turi būti užtikrinama priežiūra. 2010-2011 metų papildomosios priemonės atlėpė šitų e, valstybių lūkesčiams. Galbūt kyla tik tai e, kai kurių klausimų dėl deleguotų teisės aktų, tai yra Lisabonas e, sutarties 290 straipsnis ir dėl to mes pateikėme savo reikalavimus. Europos parlamentas turi turėti galimybę pasakyti savo žodį dėl finansavimo priemonių, kurias e, siūlo komisija išorės veiksmų e, kontekste. Nes kol kas parlamentas negali pasinaudoti visomis savo galiomis šioje e, srityje ir mes nesutinkame su e, tuo, kas siūko kitos institucijos. E, šio klausimu. Aš norėčiau paprašyti kolegų, jog būtų laikomasi pirmojo svarstymo metu primtos pozicijos ir jog būtų balsuojama už tą tekstą, kurį aš pateiksiu balsavimui. Dėkuoju. Ačiū. Toliau suteiksime žodį kitai kalbėtai, poniai Lochbiller, taip pat keturioms minutėms. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė žmogaus teisų užtikrinimas bei demokratinių struktūrų e, sklaida, kova su korupcija. Tai yra pagrindiniai reikalavimai tų žmonių, kurie Tunise, Egipte ir Jemenė išėjo į gatves. Jie tikisi taikiomis priemonėmis pasiekti pokyčių. Magrebo valstybės bei arabų uh, Valstybės taip pat turi teisę į laisvus rinkimus, į žodžio laisvę ir nori tomis teisėmis pasinaudoti. Žmogaus teisų ir demokratijos priemonė ir gali užtikrinti, kad tos teisės taptų realybę. Tačiau tos valstybės pasiekė tik tik tai iš dalies savo tikslų, nes žmonės, kurie atvirai sako savo nuomonę, patiria persekiojimą. Vakar iš komisijos girdėjome, kad komisija parengė, jau parengė detalius planus dėl finansinės priemonės panaudojimo. Ir kai kalbame apie vidutinės ilgos ir, truk, ir trumpos trukmės projektus, jie galėtų įsibėgėti. Tie projektai padėtų užtikrinti demokratinius pertvarkymus Tunise. Būtų gerai, kad ateityje būtų parengtas model, jų taikymo modelis. Jei jau kalbame apie E, esminius persitvarkymus vykstančius tose valstybėse. Labai tikiuosi, jo komisija atsižvelgs į Tunise buvusios parlamento delegacijos išvadas, pavyzdžiui, dėl teismų reformos, demokratijos ir žmogaus teisų priemonės, priemonė yra sudaryta taip, kad užtikrintų galimybę e, žmogaus teisų srities veikti aktyvistams, taip pat vyriausybėms, tarptautiniams organizacijoms ar atskiriams asmenims e, atlikti savo darbą. Žmogaus teisų gynėjams reikia palaikymo. Bendrais brožys vertinant, tai gera struktūra, nes esant tam tikroms aplinkybėms, ji leidžia imtis veiksmų, nelaukiant, kad konkrečios šalies vyriausybė duotų savo pritarimą. Tai nėra kišimasis į šalies vidaus politiką, Nes šiuo atveju žmogaus teisės turi būti užtikrintos nesikišant valstybei. Be abejo, atskiri projektai bei e, priemonės prioritetai turėtų būti peržiūrėti ir kontroliuojami. Tai yra neseniai atsiradusi priemonė ir iš tikrųjų nėra prasmės E, renkti vertinimo, kuris neduotų kol kas jokių rezultatų. Turime pasirenkti busimam vertinimui. Ir jo dėka mes e, ap, išnagrinėsime visas priemonės, pe, peržiūrėsime savo prioritetus. Egzistuoja finansinių priemonių papildomumas ir tai yra svarbiausias dalykas. Nežiūrinti tai, matome praktikoje, kad tai yra gana kukli finansinė priemonė, nežiūrinti tai, ji naudojama finansuoti projektus, kurie tikrai galėtų būti susijęti su geografinėmis priemonėmis. Ir, tai, ir būtent tai yra svarbiausias klausimas, kalbant apie žmogaus teisų dialogą. Reikėtų, kad, tos, kad finansavimas tai priemoniai, kukliai priemoniai nebūtų dar mažinamas. Uh, kad, finansa, kad finansai nebūtų nukreipti ten, kur jie neturėtų būti. Toliau deleguotųjų teisės aktų klausimas. Nebuvo susitartas dėl visos finansinės priemonės ir mes, kalbant apie aplinkosaugą ir transporto sektorių, nėra, m, dar nėra paaiškinta, kokie, kokie deleguotojai teisės aktai galioja toje srityje. Parlamentui suteiktos bendros sprendimo prieimimo teisės e, programų finansavimo tvirtinime ir reikia užsitikrinti mūsų teisės ir šioje srityje. Kinga gal. Kedves kollégák, bizottság képviselő. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, gerbėjai Europos parlamento nariai. Viskas, ką pasakė ponė Lochbilder, kuri kartu su manim rengė šį pranešimą, yra labai svarbu. Ypač jei prisiminsime, jog dabartinė tarptautinė situacija yra labai sudėtinga. Vakar kalbėjome apie Tunisą ir Egiptą. Taigi, akivaizdu, kad, kad ir kiek kalbėtume apie finansinę priemonę skirtą demokratijai ir žmogaus teisėms skatinti, uh, Jei nevertinsime šios priemonės įtakos tose šalise, kuriuoms yra skirta, tuomet nieko nesugebėsime pasiekti. Būtent todėl Europos parlamento ir suteikta teisė prižiūrėti, kaip yra taikoma šį priemonė. Praeitų, mėnė, praeitų metų spalį mes e, jau kalbėjome apie šios priemonės e, turinį ir tuomet buvo pabrėžta, jog labai svarbu yra padėti vietos žmogaus teisėms, teisų gynėjams dirbti. Šiandien vyksta antrasis svarstymas. Kalbame apie Europos parlamento prerogatyvas. Taigi perėjome į tarp institucinį lygmenį. Prieš metus institucijos uh, negalėjo susidarsti dėl to, kaip reikėtų taikyti šias priemonės, kadangi pagal Lisabono sutartį e, buvo praplėstos parlamento galios. Ir dabar mes taip pat galime įtakoti ir deleguotų aktų rengimą. Ir mes be abejo norime pasinaudoti visomis šiomis naujomis galiomis. Ir šiandien mes turime galimybę realiai įrodyti, jog gebame naudotis šiomis galiomis. Tekinimo procedūros metu parlamentas nenusileis ir reikalaus, kad būtų paisoma mūsų teisų vykdyti demokratinę priežiūrą. Ši priemonė yra skirta žmogaus teisėms paremti. Taigi ji yra labai svarbi. Ji gali padėti mums apsaugoti demokratiją, įtvirtinti teisės viršinybės principą. Štai kam ji yra e, skirta. Mes norime padėti moteriams ir vaikams, norime kovoti su kankinimais ir nežmoniškų elgesių, norime kovoti su mirties bausme, norime padėti žmogaus teisų gynėjams dirbti labai sudėtingomis aplinkybėmis. Būtent todėl Būtent todėl turime reikalauti, kad pagalbos gavėjo, tai dažniausiai yra pilietinės visuomenės organizacijos, kurios dirba neįsivaizduojamomis aplinkybėmis, susilaukia mūsų pagalbos. Todėl Europos parlamentas reikalavo, kad būtų parengtos strateginės programos. Ir ateityje taip pat turėtume nepamiršti apie strateginės svarbos e, dalykus. Turime žengti toliau. Praeitą kartą, kai mes kalbėjome apie mūsų finansų struktūrą, buvo paminėta, jog mes galime tarti savo žodį. Mes turime šiandien Lisabono sutartį ir norime ją tinkamai įgyvendinti. Turime įgyvendinti ją jos dvasę. Ir aš tikiuosi, kad įtakinimo procedūros metu bus atsižvelgta. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas, ponas Šolts. Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Pane pirmininkė, pane komisijos nariai, mėly kolegos. Bendradarbiavimas pramoninėmis šalimis finansavimo priemonė per šią parlamento kadenciją bus uh, pakeista iš esmės. 380 milijonų, milijonų eurų bus, e, tiek eurų bus skirt, skirta Erasmus Mundus mokslinio tyrimo programams, e, dvišalių mokslinio e, ir kitokių ryšių plėtojimui. Šis e, instrumentas, ši priemonė leidžia finansuoti taip pat ir naujas e, valstybės būtent panaudojant vystamojo bendradarbiavimo tikslus ir tai apima Latino Amerikos ar Afrikos universitetus ir studentų siuntimą. Mes e, norime peržiūrėti mūsų santykius su besivystančiomis šalimis šitame kontekste. Šiuo pasiūlymu yra siekiama išnaudoti visą potencialą šioje srityje. Aišku, dar turime įsiaiškinti, kas gali būti paramos e, gavėjai. Reglamente yra numatoma, jog turi būti atsižvelgiama į tarptautinės darbo organizacijos apibrieštas darbo sąlygas. Taip pat turi būti atsižvelgiama į e, klimato e, kaitos aspektus ir kovą su klimato kaita. Dabar vyksta antrasis svarstymas, mano nuomonė, yra absoliučiai būtina užtikrinti, jog būtų laikomasi ES pamatinių vertybių šioje srityje. Taip pat turi būti užtikrintas nuoseklus ES politikų laikymasis nes šalis partneris turi taip pat laikytis tų pačių standartų ir principų. Mes negalime pamiršti, jog turime susitarti greitai dėl šitos priemonės, lygiai taip pat kaip ir dėl kitų priemonių. Šis e, pasiūlymas yra kompromisinis pasiūlymas, kuris turi leisti atremti naujus iššūkius. Tačiau pagrindinis klausimas, kuris kyla, yra toks. Kaip užtikrinti demokratijos principus deleguotų teisės aktų srityje šiuo klausimu parlamento ir tarybos požiūriai skiriasi. Apie ką čia sukasi kalba? Mes norime atlikti savo įsipareigojimus rinkėjų atžvilgių. Ir jeigu norime, kad viskas vyktų pagal teisėkuros institucijų valią, Tai turime atsižvelgti į mūsų vaidmenį, kurį numato Lisabono sutartis. Mes turime veto teisę. Visi pranešėjai e, pritarė ir visi frakcijų pirmininkai pritarė e, parlamento požiūriui dėl demokratijos įtvirtinimo. Pirmininkė, mėly kolegos, dabartinė situacija rodo, jog mes kol kas ne visiškai sutarėme su e, kitomis institucijomis šio e, klausimu. Komisija ateityje būtinai turės atsižvelgti į parlamento poziciją. Ačiū, ponė. Kal... Sako pirmininkė, pono Mičelo neje salėje. Todėl dabar žodį iš karto suteiksime komisarui Dėl Kuhtui. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami parlamento nariai. Iš tikrųjų, aš šiandien pavaduoju Andrį Pybalksą, kuris turėtų dalyvauti šiuose diskusijose, e, svarstant per antrąjį svarstymą finansavimo priemonės. Noriu padėkoti pranešėjams pon... E, ponui Mičelui poniai Galloch Piller, ponui Giorensui. Mes sėkmingai bendradarbiavome rengdami e, pasiūlymus dėl deleguotų teisės aktų, nes jie liečia visas tris institucijas. Lieka, liekantis neišspręsti klausimai yra susijęs su instituciniais santykiais pagal naujosios sutarties nuostatas. Atsidūrėme sudėtingoje politinėje ir veikimo sankryžoje, nes mūsų, kurios mūsų partneriai užsienyje nesupranta, nes tai yra ES vidaus reikalas. Kaip priekybos klausimų komisaras, aš esu atsakingas už daugybę e, tikslų prekybos politikoje ir tai yra taip pat svarbu užsienio politikoje. Po paskutinio šio klausimo svarstymo e, spalio mėnesį nepavyko pritarti šiems dokumentams per pirmąjį svarstymą. Kaip žinote, 209 Lisabonos arties, 90 Lisabonos arties straipsnėje yra išdėstytas deleguotų teisės aktų tvirtinimas bei daugiaš, daugiamečių programų tvirtinimas. Tačiau per pirmąjį svarstymą taryba atmetė jūsų pasiūlytus pakeitimus. Todėl svarbu, kad kuo greičiau susitartumėme dėl šių susitarimų, nes kitu atveju komisija negalės e, įgyventinti šioms priemonėms skirto biudžeto, ypač kalbant apie e, bendradarbiavimo vystomąją priemonę. Visi yra suinteresuoti, kad e, kad, kad ši priemonė būtų panaudota mūsų, šali, mūsų partneris, šalise mūsų partnerėse. Taip pat reikia užplyti spragas, pavyzdžiui, bendradarbiavime ener, energetikos srityje, verslo remimo ir kitose srityse. Kalbant apie susitarimą dėl banana, bananų sektorių lydinčiųjų priemonių, galiu tik išreikšti viltį, kad, kad tai susijęs su Ženevos sutartimi ir kad taip baigsis ilgiausias uh, ilgiausio mūsų ginčio svarstymas PPO, jis trunka daugiau nei 20 metų. Taigi kalbame apie AKR valstybių eksportuojančių bananus palaikymą ir jų remimą ir tai numatoma pagal Ženevos sutartį. Todėl yra ypač svarbu, kad būtų išlaikytas patikimas ES įvaizdis kaip e, patikimos prie, tarptautinės priekybinės partneris ir kad na, suteiktume reikalingą pagalbą bananų gamintojams. Vertinant platesnę padėti priekybos sektorijoje ir atsižvelgiant į sunkumus, su kuriomis susiduria kai kurios valstybės, reikia nepamiršti, kad jos yra priklausomos nuo tam tikrų prekių eksporto. Todėl čia reikia viskas varstyti ypatingos skubos tvarka. Parlamentas dalyvauja rengiant strateginius dokumentus ir daugiamečias uh, finansavimo priemonės. Komisija yra pateikusi pasiūlymų, kaip užtikrinti geresnę parlamento vykdomą priežiūrą ir taip pat pasiūlymus dėl kompromisinių sprendimų. Tačiau nei parlamentas, nei taryba didelio dėmesio jiems neskyrė. E, komisijos narys Piebalks pateikė jums pasiūlymą dėl politinių sprendimų paieškos. Tikėkime, kad taryba ir komisija ieškos aktyviai ieškos sprendimo, uh, ir mes draugės sieksime numatytų tikslų. Jeigu toliau bus vėluojama, tai, su, tai turės tam tikrų pasiekmių biudžeto, politikos, politinėje ir ekonomikos srityje. Parlamentas įgyjo naujų galių ir taip užtikrintos galimybės siekti nuoseklesnės politikos vykdymo. Uh, Ačiū Jums uždėmesi, dabar lauksiu diskusijų. Dėkuoju komisijos nariui. Dabar pereiname prie pasisakymų frakcijų vardų ir gerbėmiai kolegos. Pirmasis kalbės e, ponas Ponga, EPP frakcijos narys. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. O pirmininkė, mėly kolegos, Europos parlamentas šiandien pateiks savo nuomonę dėl vystamojo bendradarbiavimo finansinės e, priemonės keitimo. Bananų sektoriuje yra numatytos papildomosios priemonės atmančios pagrindinius AKR gamintojus. Šios papildomos priemonės yra aiškinamas tuo, jog AKR šalims yra teikiamos lengvatos pagal Ženevos susitarimą, kuris buvo sudarytas 2009 metais. ES tuo būdu įsipareigoja E, padėti AKR valstybėms, suteikdamas e, 190 milijonų. Mes e, tiek formos, tiek turinio nesutarimo turime su taryba. Taryba nesutinka, kad deleguotų teisės aktų procedūra būtų taikoma strategijai ir daugiamečiam planui. Europos parlamentas nusprendė reaguoti greitai, remdamasis Lisabonos e, sutartimi. Ir tai bus stiprus signalas AKR valstybėmis. Parlamentas e, padarys viską, kad 190 milijonų eurų būtų skirta kaip galima greičiau. Tačiau parlamentas taip pat gina savo prerogatyvas, kurios numatytos Lisabonos sutartyje. Dabar taryba turi reaguoti į šį pasiūlymą ES yra prisijėmus e, įsipareigojimą, kai ir valstybių atžvilgių parlamentas e, savo įsipareigojimus prisima. Reikia, kad dabar taryba tai padarytų. Dėkoju. Pone Ponga, yra klausimas, Melinos kortelės klausimas. Prašom. Um, wonder, um... Galite užduoti klausimą. Aš norėčiau paklausti kalbėtojo. Ar jis kada nors susimastė apie tai, kad ES mokesčių mokėtojai, ypač mokesčių mokėtojai Junktinėje karalystėje, gal visai ir norėtų, kad tie 190 milijonų nebūtų uh, skirta uh, jūsų minėtoms šalims? Ar jūs apie tai pagalvojate, ponė? Prašau, ponė Ponga, dabar jums laikas atsakyti. Dėkuoju už klausimą. Pone, aš paprasčiausiai pasakysiu, kad yra tarptautinių sutarčių, dėl kurių Europos e, Sąjunga turi eiti būtent tą kryptimį savo santykiuose su AKR e, valstybėmis ir tai yra prioritetinės e, sutartys. Aš niekuomet asmeniškai negalvojau, kad 190 milijonų eurų, apie kurias kalbam, galėtų būti šaldyti. Gerai, tuomet tęsime darbą ir toliau socialdemokratų progresyvaus alijanso vardu kalbės ponas Tirolien. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėtojas kalba nesijungęs mikrofoną. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Parlamentas vienbalsiai šiandien e, pareiškė savo poziciją ir tai rodo, jog tik, tai yra iš tikrųjų labai svarbus e, klausimas parlamentui. Kalbant apie papildomas priemonės bananų sektoriui, šis klausimas kelia truputį nejaukumą mūsų santykiuose su AKR valstybėmis, kadangi lėšos vis dar nėra skirtos, to tarpu pagal Ženevos sutartį tai turi būti padaryta. Todėl šiandien aš dar kartą sakau, jog mes dar Tačiau reikalaujame, jog parlamentas turi turėti teisę tarti savo žodį, kuomet yra numatoma ES e, e, strategija e, išorės finansavimo srityje. Ir turime laikytis sutarties, dvasios ir istorijos prasmės. Ačiū. Pono Lamsdorfo nėra. Dabar Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu. Ponui Dievai žodis vieną minutę. Pone pirmininkė, labai malonu, kad man sutikite žodį anksčiau šis klausimas yra susijęs su techniniais aspektais bei su žmogiškojo aspektu, skurdo klausimu. Todėl šiuose bendrose diskusijose norėčiau visų pirma tarybai pasakyti, kad parlamentas vykdo kontrolę, užtikrina atskaitingumą ir stebi, kaip mes E, panaudojame mokesčių mokėtojų pinigus skirtus tarptautiniam bendradarbiavimui. Jeigu taryba nesupranta ir nesutinka, kad deleguotieji aktai būtų e, tvirtinami parlamente ir, ir tikrinami parlamento, tai ką mes tada veikiame parlamente, jeigu mes net negalime atsiskaityti savo rinkėjams. Uh, užtikrinti, kad mes žinome, kaip, kaip panaudojami jų pinigai tarptautinėme bendradarbiavime. Toliau, bananų klausimas. Šis klausimas mums irgi yra aktualus. Čia mokesčių mokėtojas pralaimėjo dviejose sritise. Yra, dabar galioja laisvos prekybos sutartis ir mums tenka taip pat patikti sąskaitą ir bana, šalims bananų gamintojams. Kalbėtojas nutraukiamas. Dėja, jūsų laikas baigėsi, sako pirmininkė. Dabar ponios veržyje salėje nėra ir todėl žodį suteikiu Europos Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu pasisakyti Dartmuto Hercogui. Galima pateisinti visas finansavimo priemonės, kurias parlamentas teikia šiandien. Tačiau jeigu jas svarstome drauge, pamatysime, kad bendras jų tikslas užtikrinti politinės, e, užsienio politikos e, tikslų siekimą, komisijos užsienio politikos įgyvendinimą. Komisija tai labai aiškiai pasakė, visai neseniai aš esu dėkingas jos atstovams už tai. Kas už visą tai mokės? E, ir taip jau į kampą spaudžiamas mokesčių mokėtojas. Ir kaip įprasta, ypač daug teks. E, finansuo, ypač daug tų priemonių teks finansuoti e, Junktinės karalystės mokesčių mokėtojams. Man ir mano kolegoms tai ypač rūpi. Taigi, komisija vėl elgesi neatsakingai ir švaisto kitų pinigus, todėl mes šio pasiūlymo nepalaikysime. Nė vieno iš tų pasiūlymų. Dėkuoju. Kai kas kelia mėlynąją kortelę, ar jūs e, sutinkate sureaguoti į ją? Prašau, ponė Laicht. Pone Darknotai, mane nustebino vienas dalykas jūsų kalboje. Jūs nulatos kalbate apie uh, Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojus. Man būtų labai įdomu sužinoti, Ar jūs save matote tik kaip tam tikros mažumos Junktinėje karalystėje atstovą? Ar, ar jūs save matote kaip europietį? Um, sorry. I... 30 sekundžių. Ar galiu atsakyti? Uh, both... Aš paminėjau ir Europos mokesčių mokėtojus, ir Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojus savo kalboje. Uh, Tačiau mane išrinko Britanijos žmonės, o ne kokios nors kitos šalies žmonės. Todėl aš darau viską, kad atstovaučiau būtent Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojams. Tačiau aš dėja turiu pasakyti, kad nerimauju ir dėl visų kitų ES valstybių narių mokesčių mokėtojų. Ir dėl jūsų, ponė, taip pat, tai yra dėl Austrijos mokesčių mokėtojų, nes kuriant šią labai neaiškę ir trapę imperiją yra, yra švaistomi ir jūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Ačiū dabar ponas Barantner kalbės Europos e, žal, Laisvės žaliųjų alijanso vardu. Pone Brantner. Pone pirmininkė, norėčiau aptarti keletą dalykų. Visų pirma, pakalbėti apie finansavimo priemonių lankstumą išorės erdvėje. Uh, Manau, kad pastarąsias kelias savaitės ir mėnesius turėjome galimybės įsitikinti, kad gali įvykti daugybė ne, neplanuojamų katastrofų ir įvykių. Ir rezerve ypatingosioms išlaidoms beveik neliko lėšų, o dar liko keletas metų. Tos priemonės galiojimo egzistuoja dar viena priemonė - stabilumo priemonė, kuri dažnai yra panaudojama kitiems tikslams, nei, nei tiems, kam ji buvo sukurta. Uh, Manau, visi sutarsime, kad mums reikia daugiau lankstumo užsienio politikos priemonių taikime, tačiau reikia užtikrinti didesnę demokratinę kontrolę ir priežiūrą. Už tai ir kovojame dabar. Taip pat turime nusiųsti signalą dėl busimų finansavimo priemonių, kad jeigu bus užtikrintas didesnis lankstumas, tai jį neišvengiamai turės lydėti didesnė demokratinė priežiūra. Kitas dalykas, svarbu uh, užtikrinti, kad mes atliktume tinkamai savo darbą konkrečiose valstybėse. Junktinės tautos vakar pagristai kalbėjo apie apie uh, valstybės, kurios, kurios yra uh, draskomos konfliktų ir kad joms reikia labiausiai pagalbos. Žinoma, tose valstybėse nėra visų struktūrų ir dažnai mūsų ES misijos stengiasi padaryti, pasinaudoti tuo finansavimo instrumentu teikdamos pagalbą tokiams valstybėms. Toliau, įvykiai Šiaurės Afrikoje, man atrodo, mums atskleidė, kokia yra svarbi žmogaus teisų sklaida ir demokratija. Manau, turime būti at, drąsesni ateityje, kuomet peržiūrėsime tas struktūras. Dėkoju. Toliau nepriklausomų parlamento narių vardu, kad turėtų kalbėti ponas Grifinas. Mačiau jį salėje prieš kelias minutės, tačiau dabar jo nematau. Todėl tęsėme darbą ir toliau kalbės ponas Brokas. Pane pirmininkė, pane komisijos nary, vienas dalykas turi būti aiškus, kalbant apie šias finansinės priemonės. Yra skirtumas tarp teisėkuros aktų ir e, įgyvendimo teisės aktų. Ir ne parlamentas turi užsiimti e, projektų įgyvendinimu ar mikrovadybą. Tačiau e, kita vertus, projekto vadovas taip pat neturi turėti e, žalios šviesos iš anksto. E, ir kaip besivadintų tie aktai, ar deleguoti teisės aktai, ar kitaip, mes turime turėti galimybę vykdomąją in, vykdomą institucijai priminti, jog, pavyzdžiui, jos veiksmai netitinka teisėkuros dvasios. Ir kokia bebus teisinė sistema, prie kurios bus apsistota, vis dėlto sprendimas turi būti teisingas, nes antraip mes neturėsime pakankamai įtakos e, dėl įgyvendinimo klausimų. Mes jau ilgus metus e, reikalavome, kad e, būtų demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo finansavimo priemonė, kitos priemonės. Tačiau mes dabar konstatuojam, kad iki šiol realiai nebuvo naudojamasi tais e, e, instrumentais ir matome, kas dabar vyksta Šiaurės Afrikoje. Būtent todėl turime kovoti, kad ateityje būtų užkirstas kelias tokiems įvykiams. Pone Gomeš. Vieną minutę. Mubarakai, eik lauk pasitrauk, štai ką reikia e, protestuotojai Kairo gatvėse. Tunise ir kitur žmonės e, yra sukilę prieš represinius režimus. Tai rodo, kad demokratija ir žmogaus teisė, teisės yra dalykai, kurių nori visi žmonės. Ne, todėl negalime vardant stabilumo palaikyti diktatorių. Mes turime aiškiai pasakyti, nebegalime remti tų, kas engia savo žmonės. Teisės viršinybės principas, demokratija, štai ko mums reikia. Todėl mūsų finansavimo priemonės turėtų būti kur kas lankstesnės, tam, kad mes galėtume skubiai reaguoti į iškilančias krezes. Be to būtina atsižvelgti ir į geografinius e, e, regionų ypatumus. Ir parlamentas turėtų e, vykdyti tinkamą demokratinę priežiūrą. Atskipite, Ačiū toliau, ponas Migalskis, vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Pone Gomeš yra teisi, teisi yra ir pone Lochbiller sakydamos, kad įvykiai Tunise ir Egipte tikrai turėtų sulaukti mūsų paramos. Ir mes turėjome atkreipti dėmesį į juos, o šiandien, šiandien svarstoma priemonė mums ir suteikia uh, ta galimybė tai daryti, ypač demokratijos ir žmogaus teisų finansavimo priemonė. Esu įsitikinęs, kad ir reiktų palaikyti tokius atvejus, nes žmogaus teisės yra visuotinės teisė gyventi demokratiškoje valstybėje, teisė gyventi šalyje, kurioje pripažįstama žmogaus teisės. Tai yra natūralus dalykas. Antroji priemonė suteikia galimybę teikti paramą nepriklausomai nuo to, ar uh, konkrečios, valdžios, e, konkrečios valstybės valdžia e, jos nori ar ne. Baltarusijos, čia turime nei Baltarusiją, kitas valstybės. Ir ta priemonė taip pat turėtų būti panduota ir šiuose šalise. Dėkuoju. Toliau, ponas Tavarės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes šiandien kalbame apie kelių finansinių priemonių paketą. Čarlzas Giorens parengė e, pranešimą dėl būsimo bendradarbiavimo priemonės taikymo. Ir šiuose pranešimuose yra pateikta konkrečių pasiūlymų, kuriais, kurie realiai galėtų pagerinti kasdienį daugybę žmonių gyvenimą. Tačiau taryba nenori, jog būtų taikoma bendro sprendimo procedūra šiems do, toms taisyklėms, kurios bus taikomos įgyvendinant šias priemonės. to reikalauja sutartis. Tačiau taryba traktuoja sutartį taip, kaip nori. Ir todėl neleidžia Europos parlamentui veikti pagal 290 straipsnį. Dėl to kila problemų padedant pabėgėliams, pabėgėlių stovyklose ir daugybė kitų sričių. Todėl svarbiausia dabar yra pasakyti tarybai, ne, nevalia taip elgtis. Deleguoti aktai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į teisėkuros proceso tvarką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pasisakau už parlamento pasiūlymą įtvirtinti parlamento galę, kuri numatyta Lisabono sutartyje, tačiau turime taip pat uh, išplėsti ir savo kontrolę, ne tik tai deleguotų teisės aktų srityje, mes dabar apie tai ir kalbam, bet turime taip pat e, vykdyti ir posteriori kontrolę, todėl kad milijardai eurų yra skiriami įvairioms programams ir dažnai tie pinigai galiausiai atsiduria diktatorių kišenėse. O mūsų pačių šalyse yra milijonai vargingai gyvenančių žmonių, paliktų likimo valiai. Reikia prisiminti, jog mes naudojame ES lėšas, ta tarpu iš tų lėšų gyvena ir prabangiai gyvena diktatoriai. Mes e, nematome rasto savo akyje. Matome krislą kitokie. Turime būti labai griežti. Dėkoju. Dabar žodis e, poniai Matera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turime įtvirtinti savo vaidmenį tiek ES viduje, tiek ir už jos ribų, gindami žmogaus teisės ir pagrindinės teisės, remdamėsi 48 metų e, konvencijoje. Turime atitinkamai veikti ir regioninį mastu, ir užsienio e, politikoje, bei, bei socialinės politikos srityje. 189 reglamentas, kuriame kalbama apie žmogaus teisų gynimą pasaulyje, turi būti lankstus ir konkretus e, instrumentas, lanksti ir konkreti priemonė, atsižvelgiant į konkrečias e, aplinkybės. Europos e, parlamento veiksmai šioje srityje ir finansinės priemonės įgyvendinimas turi padaryti ES labiau matomą išorės e, veiksmų plotmėje, tačiau taip pat turi užtikrinti ir didesnę atsakomybę instituciją, kuri yra plačiausiai atstovaujama, tai yra Europos parlamentas. Ir būtent tai labiausiai atitinka mūsų Europos dvasę. Ačiū. Pone Matera. Taip. Pone Matera, ponas Migalskis nori žodžiu Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ar sutiksite? Prašau, ponė Migalski. Ačiū, pirmininkė. Noriu paklausti ponios Materos, ar ji galėtų paaiškinti, ar EPP frakcija būtų pasirengusi suteikti ypatingą paramą demokratijos ir žmogaus teisų kontekste. Ir rytinėme ES pasienyje, turiuomenį Ukrainą, Baltarusiją ir kitas rytų partnerystės valstybės. Taip, mano frakcija EPP kiekvieną dieną kovoja už tai, už tai, kad žmogaus teisės būtų gerbimas visame pasaulyje. Ir mano e, kolegų, kurie dirba daug anksčiau negu aš e, parlamente, pasisakymai kaip tik tai ir rodo, jog einama šitą kryptimį. Aš priklausau EPP frakcijai, mes esame įsitikinę europiečiai, esame įsitikinę, jog šis parlamentas gali pasaulyje suvaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje. Ačiū. Toliau ponas Hauvitas, vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau palaikyti kolegas dėl parlamentinės priežiūros priemonių ir kalbant apie žmogaus teisų ir demokratijos priemonę, noriu ypač padėkoti komisijų struktūrinį bendradarbiavimą. Žmogaus teisų apsauga turi būti prioritetiniu e, sektoriumi. Tikiuosi, kad veikla bus tęsiama ir ateityje. Žinau, kad vykdomi labai kokybiški projektai, tačiau jie išblaškyti pasaulyje. E, Išorės santykių tarnybos atsiradimas leis mums pataisyti padėtį. E, Mane neramina tai, kad kai, kurios, kai kurias programas šiuo metu rengia teisiškai e, išprusę ekspertai, reikia, kad ateityje būtų tas pats. Toliau vertinant įvykius Egipte, kitur, reikia nepamiršti, kad reikės daugiau finansų iš demokratijos priemonės ir mes siūlėme numatyti daugiau didesnį finansavimą biudžete, o svarstant naująją finansinę perspektyvą, reikėtų nebegrįžti prie to paties ginčio, kad reikia atsisakyti šios priemonės, nes šiandien labiau kaip niekada jo reikia, jos reikia. Ponas Dėva jums turi klausimą pagal mėlyną kotelę. Ar sutinkate jį atsakyti? Prašau, ponė Dėva. Kalbėtos neįsijungęs mikrofono kalba. Uh, Aš gerbiu pono pona Hauit, ar žinau, kad jis puikiai susipažinęs su žmogaus teisų veikla. Kaip mums vertinti savo požiūrį į lygybę ir vienodas teisės, tai susijęs su krikščioniškąją tradiciją Europoje. Ir kaip tai vertinti kitų kultūrų, kitos, kitokios religijos kontekste, kad būtume teisingai suprasti ir kad nesudarytume įspūdžio, kad mes bandome skleisti neokolonialistinės idėjas. Ačiū, jūs turite pusę minutės atsakymui. Pusę minutės atsakyti į šį klausimą. Tai tikras iššūkis. Visa, visas parlamentas tikriausiai turėtų suvokti, kad laisvės ir laisvės išpažinti religiją uh, žodžio ir, la, ir, ir, ir religijos laisvė yra numatyta ir turi būti numatyta visų šalių žmonėms gyvenantiems bet kur. Ačiū toliau, ponas Malceris, vienai minutiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Stamasis bendradarbiavimas dažnai kainuoja labai brangiai ir kartais e, jisai, jo, jo pasiekmes netgi buvo neigiamos, nes trūksta koordinavimo, trūksta tvarumo šioje srityje. Jeigu mes norime dabar keisti padėtį, ar tikrai ją pakeisime su šiomis priemonėmis? Ne. Aš manau, kad ne, todėl kad tikrai šioje srityje trūksta koordinavimo. Jeigu dabar remsime Afrikos e, žemdirbius, tai švaistysime pinigus. Mes realiai remiame vis tiek didžiasias tarptautinės e, įmonės. E, matome, kad e, dabar Kinija iš mūsų atima rinkas. Turime galvoti apie tai. Toliau pabėgėlių aspektas. Bendradarbiavimo, visuomet bendradarbiavimo sutartyse turime numatyti jų gražinimo mechanizmą. šiam parlamentui kyla klausimas dėl nuostatų įgyvendinimo ir parlamento vaidmens šioje srityje. Lisabono sutartis suteikia daugiau galių parlamentui. Žinome, kad taryba nori sumažinti parlamento galės kontrolės srityje, tačiau daugelis iš mūsų su tuo nesutinka. Mes norime dalyvauti politikos, e, strateginės politikos apibrėžimo e, procese. Mes taip pat turime suprasti, jog e, kova už demokratiją kartais vyksta per labai sudėtingas dėrybas ir šitie klausimai absoliučiai svarbus visiems piliečiams, kurie begyventų Tunise ar, ar, ar, ar. Ponas Grifinas, vienai minutė. Ačiū. Mano e, apygardos gyventoje šį rytą grįžo palidėjusi e, savo vaikus į mokyklą. Ji vaikus veždavo e, mašina, tačiau ji nebegali nusipirkti benzino. Šį rytą, kaip ir kitą, visais kitais rytais, Dženi jaučia alkį. Arba ji pusryčiaus, arba jos dukrelės pusryčiaus. Visiems maisto neužtenka. Šiandien mes svarstome finansinės priemonės smulkmenas, kurio ir numatome išleisti daugiau nei milijardą mokesčių mokėtojų lėšų trečiajam pasaulyje. Ir komisija švaisto daugybę mok... Junktinės karalystės mokesčių mokėtojų pinigų. Kodėl mes e, turime teikti paramą Afrikos gyventojų, kitų tarpu Junktinėje karalystėje kai kas jaučia alkį? Mulțumesc, doamna președinte. Probabil că nu am fi vorbit de dezvoltare dacă unele din statele. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Mes šiandien nekalbėtume apie bendradarbiavimą su besvystančiomis e, šalimis, jeigu uh, kai kurie ES e, tėvai įkūrėjai nebūtų numatę tam tikrų nuostatų dėl e, dekolonizavimo. Dabar ES politika remiasi e, siekiu užtikrinti orumą nepažeidžiantį darbą, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, kovoti su skurdu bendradarbiavimas su besivystančiomis šalimis yra esminės svarbos e, dalykas e, ekonomikos e, sektoriui. Čia kalba sukasi apie investicijų skatinimą bei dialogą tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių struktūrų. Dėkoju. Panas Lightfried, vieną minutę. Dėkoju. Mes matome, kad kai kurie diktatoriai išeina iš valdžios kaimininėse mūsų šalyse, mūsų vyriausiai įgaliotinė ne visuomet tinkamai remia tuos, kurie kovoja e, už demokratiją. Tad, e, mes turime siekti šioje srityje šiuos veiksmus su mūsų vertybėmis ir užtikrinti, kad būtų laikomasi tinkamų darbo sąlygų, kad būtų gerbiami darbuotojai, mes turime įtvirtinti savo pamatinės vertybės. Parlamentas turi turėti galimybę kontroliuoti e, tarybos ir, ir komisijos veiksmus. Būtent per mus ES piliečiai turi tai atlikti. Dėkuoju. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Vasescu, pirmiausiai, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos parlamentas turi lygiai taip pat kaip ir taryba galėti kontroliuoti strateginių e, sprendimų e, prieimimą ir taip pat kontroliuoti lėšų panaudojimą įgyvendinant finansinio bendradarbiavimo priemonės. ES tuo pat metu turi užtikrinti lankstumą ir pagreitinti e, prekybinių mechanizmų įgyvendinimą. Turi, ES turi būti pragmatiška santykiuose su savo e, partnerėmis. E, Aš manau, kad e, mes turime naudoti finansinės priemonės tokiuose valstybėse kaip Irakas ir Turkmenistanas. Šios valstybės gali suteikti mums e, energijos e, šaltinių. Čia paminėtinas Nabukas, Nabuko projektas. Toliau gamtinės dujos, nafta. Šioje srityje taip pat turi būti keičiamasi patirtimi ir technologijomis. Dėkoju. Ivo Vaigelė. E, velik del sredstev, ki nam jih dajo finančni. Pone pirmininkė, finansinėms priemonėms skirtoms trečiojo pasaulio šalims skiriama labai daug lėšų. Šios lėšos įvairiais kanalais patenka į įvairių stambių, dažniausiai įmonių rankas, vienaip ar kitaip. Aš manau, kad šios finansinės priemonės turi būti naudojamos taip, jog būtų atsižvelgiama į mūsų platesnius vystomo bendradarbiavimo politikos tikslus. Mes labai dažnai bendradarbiaujame su režimais, kurie tikrai nėra demokratiški. Kai kalbame apie vystomo, vystomąją pagalbą skurdžiausioms pasaulio šalims, turime pirmiausia galvoti apie tai, jog būtina paskatinti plėtrą šiuose šalise. Dėkoju, ponui Vaigel. Dabar suteiksime žodį komisijos nariui, pono Degiucht. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Atidžiai klausiausi visų pasisakymų. Komisija tikisi, kad rasime sprendimą e, dėl šių svarbių finansinių priemonių, tačiau reikia visapusiškai gyventi, įgyventinti išorės santykių finansavimo priemonės ir tinkamas jų įgyvendinimas negali tapti ginčio tarp institucijų įkaitų. Tai labai svarbu, nes mes norime išlaikyti patikimą ES įvaizdį ir užsitikrinti savo reputaciją tarptautinėse dėrybose. Komisija yra pasirengusi spręsti visus netidėliotinus klausimus. Dabartinėse prie, da, galiojančiose priemonėse iki 2013 metų daugia metin, daugiametinės strategijos dokumentai yra būtinas įrankis biudžeto įgyvendinime. Tai numatyta pagal komitologijos sistemą. Strateginiai dokumentai yra techniniai dokumentai ir jie negali tapti saistančiais teisiniais dokumentais. Dabartinės priemonės galios tik dar du metus ir lieka už parengti tik kelius strateginius dokumentus. Komisija mano, kad sistemos keitimas dabar reikštų, kad reiktų labai ženkliai keisti tas priemonės, tai užtruktų ir tai e, pakenktų ES išorės bendradarbiavimui. Komisija jau įtraukė parlamentą į strateginių dokumentų demokratinę kontrolę. Komisija yra pasirengusi sustiprinti šį procesą, su, užtikrindama parlamentui platesnės kontrolės galės. Kalbant apie naujasias priemonės, dar sunku pasakyti, kokios jos bus, nes dabar vyksta įvairiausios konsultacijos jų klausimų. Su sąlyga, kad 290 Lisabonos sutarties straipsnis e, bus visapusiškai įgyvendintas, bus galima e, imtis deleguotojų teisės aktų įgyvendinimo, tačiau komisija šio klausimo dar neperžiūrėjo. Dėkuoju, dabar sutiksime žodį pranešėjams ir pirmasis kalbės panas Giorins. Norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, kurie kalbėjo apie finansinės priemonės ir ypač apie tas priemonės, kurios susijusios su mano pranešimu. Manau, kad Elmaras Brokas rado tikrai tinkamų žodžių išreikšti mūsų tikslui. Mes nenorime e, suteikti iš anksto žalios, vietos, žalios šviesos e, vykdama institucijai. Nenorime, kad viskas vyktų be jokios parlamento kontrolės. Ir manau, kad tinkamiausias sprendimas būtų mums. E, strateginio pobūdžio teisės aktus tikrinti labai atidžiai. Būtent tokios e, galios mes ir reikalaujam. Dėkuoju kolegoms ir už kritinės, veiskeptinės e, pastabas, kurios buvo e, išsakytos dėl vystomo bendradarbiavimo. Kai kurie iš kolegų pasisakė už tai, kad nereikia skirti lėšų visomajam bendradarbiavimui. Aš kaip mokesčių mokėtojas manau, kad turi būti gyvenimas ir solidarumo e, principas, nes e, mūsų e, valstybės tuo būdu paremė silpnesniuosius ir tuo būdu yra užtikrinamas pagrindinės žmonių, pag, e, užtikrinamas pagrindinių žmogaus teisių gynimas tuo būdu apginant pačius silpniausius toliau jungtinių tautų vystimosi e, programa šiame e, kontekste mes matome, jog tie, kas e, išleidžia daugiausiai išoriniam solidarumui ištikrinti, taip pat daugiausiai išleidžia ir vidiniam solidarumui savo valstybėse. Todėl ta idėja, e, jog tai yra švaistimas, kuomet mes skiriam e, tas lėšas e, užsienio valstybėms, yra neteisinga. Dėkuoju. Pone Lokbėlė, dvi minutės. Dėkuoju, pane pirmininkė. Iš tikrųjų, deleguoti teisės aktai neturi būti proga mikromanagemento apsiriboti. Mes norime tikrinti šių aktų įgyvendinimą, kad išvengtume ekscesų. Šiame kontekste žmogaus teisų gynimo organizacijos vaidina labai svarbu vaidmenį ir jeigu parlamentas negalėtų tarti savo žodžių šioje srityje, tai kai kurie projektai galbūt iš viso būtų neįgyvendinami. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Buvo kritikuojamos pernelyg didelės išlaidos siekiant įtvirtinti demokratiją ir žmogaus e, teisės. Man atrodo, jog e, iš tikrųjų yra atvirkščiai, kuomet e, naudojame tas priemonės. Jeigu pažiūrėtume, kas buvo padaryta nuo 2004 metų, tai konstatuotume, kad su labai nedaug lėšų buvo padaryta labai daug. Ir negalime dabar uh, teikti, kad per daug ar per mažai lėšų. Kiekvienu atveju turime atsižvelgti į konkrečias aplinkybės. Buvo tokių atvejų, kuomet nebegalėjom toliau įgyvendinti kai kurių projektų, o dėl pagrindinių ES vertybių, tai mes norime užtikrinti, kad žmonės gyventų be baimės ir galėtų naudoti savo teisėmis. Todėl šios priemonės kaip tik ir padeda mums papildyti tiek uh, E, savo politiką, tiek kitų valstybių politikas. O tiesą pasakius, to, tos lėšos tikrai ne per mažos, jų reikėtų daug daugiau. Dėkuoju. Pone Lutbilė ir pone Gal. Dėkuoju Jums už tai, kad sutikėte mano žodį ir dėkuoju kolegoms ir komisijos nariui už e, jų nuomonę. Be abejo, aš norėčiau padėkoti kolegoms už šiltus žodžius. Aš taip pat girdėjau tai, ką pasakė ponas Brokas. Mes norime, kad teisėkuros ir vykdomoji valdžios nebūtų painiojamas. Ne. ne. Nereikia to daryti. Tačiau visi kalbėjo šiandien, jog būtina suteikti galimybę parlamentui dalyvauti planuojant šių priemonių naudojimo strategiją. Tik tai taip mes galėsime tinkamai panaudoti šias priemonės. Tik tai taip galėsime užtikrinti, jog pinigai patenka ten, kur jie yra reikalingi. Be to, aš norėčiau dar kai ką pridurti. Aš nemanau, kad Europoje yra tokių mokesčių mokėtojų, kurie suabejotų, ar žmogaus teisėms ir demokratijai skirta finansavimo priemonė yra reikalinga. Mes galime pagerinti šios priemonės taikymo veiksmingumą. Taip. Ir aš nebejojau, kad tam pritartų visi mūsų mokesčių mokėtojai. Europos parlamentas e, įsigaliojus Lisabono sutarčiai įgyjo naujų galių. Ir būtų puiku, jei taryba ir komisija pagaliau tai pripažintų ir pagaliau parengtų mums visiems tinkamą kompromisą, kadangi ši, ši priemonė yra reikalinga mums visiems. Ji yra reikalinga visoms trims institucijoms. Dėkuoju. Dėkuoju toliau ponas Mitchell. Jūs turėtumėte pateikti išvadas. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad Aš gausiu šiek tiek laiko dėl to, kad negalėjau ateiti laiku pradžioje. Kolegos kritikavo situaciją kalbėdami apie demokratiją ir žmogaus teisės. Jeigu demokratija, demokratinės sistemos veiktų valstybėse narėse, tai netektų vaikams eiti į mokyklą pusryčiams gavus tik tai duonos ir ogienės. Ir būtent valstybės pačios turi pasirūpinti tuo. Bet prisiminkime, apie ką mes kalbame - demokratija ir žmogas teisės. 22 tūkstančiai vaikų miršta kiekvieną dieną, visus metus, ištisus metus. Gražinė yra tai, kad anksčiau tas skaičius buvo 34 tūkstančiai. Mes pasiekėme, kad tas skaičius sumažėtų 22 tūkstančių, būtent dėl e, tokių priemonių, finansavimo priemonių, kurias patvirtino Europos Sąjunga. Taigi nesupriešinkime tų skaičių su vaikų mažai pavalgančių valstybėse narse situacija. Aš, aišku, užjaučiu ir tas šeimas. Mes kalbame apie deleguotojų teisės aktų įgyvendinimą. Aš siūlau laikytis parlamento pirmajame svarstime pateiktų pasiūlymų ir mes iš naujo pateikėme visus pakeitimus, kuriems nepritarė taryba. E, svarbiausias klausimas yra susijęs su tarp instituciniais ateities santykiais, už išorės veiksmų srityje. Parlamento pasiūlyti pakeitimai neliečia tų priemonių turinio, bet tai susiję su parlamento vaidmeniu praktinėme teisės aktų gyvendinime. Mūsų tikslas užtikrinti, apginti Europos parlamento demokratiškas prerogatyvas, kokios yra jos numatytos Lisabono sutartyje, kaip vienas iš teisėkuros proceso dalyvių, mes norime lygiomis teisėmis su taryba dalyvauti esminių sprendimų prieimime dėl pagalbos skirimo, kiek, kada ir kur. O vertinant viską iš taktinio požiūrio taško, kai, kai kurie sprendimai, kuriuos priima komisija, yra laikomi e, deleguotaisiais teisės aktais. E, kaip numatyta sutarties 291 straipsnė. Tai suteiktų ES teisėkuros institucijoms peržiūrėti tuos sprendimus ir prireikus vetuoti. Ir taip būtų atsižvelgta į parlamento pasiūlymus, tvirtinant ES pagalbos programas. Noriu pasakyti, mes nekalbame apie kažkokius smulkius dalykus ar atskirus projektus. Tie pakeitimai užtikrintų, kad teisėkuros proceso dalyviai kontroliuotų svarbiausius strateginius sprendimus ir prioritetus sektoriuose. Visi pasiūlyti pakeitimai jau įtraukti į parlamento pirmajame svarsime patiktą poziciją, kuriai e, praėjusiu metu spalio mėnesį parlamento dauguma pritarė, tačiau taryba griežtai atmetė visus pakeitimus dėl demokratinės priežiūros ir kontrolės, nepasiūlydama jokių alternatyvių sprendimų, kurie tenkintų, kurie atsižvelgtų į parlamento reikalavimus. Ir praėjo beveik metai nuo pirmųjų svarstymų, e, tačiau tarp tarp e, institucinės dėrybos niekur nenuėjo. Noriu patikinti visus, kad mes tikrai labai viską diskusijose, darybose su taryba ir komisija. Tačiau tos diskusijos taiga įsibėgėjo 2010 vasario mėnesį, įvyko įvairūs susitikimai, svarstėme visus opiausius klausimus susijusius su deleguotaisiais teisės aktais, tačiau jokio sutarimo nepasiekėme. Ir tik praėjusiu metu pabaigoje komisijos darybininkai pateikė kompromisinį pasiūlymą. Parlamentas iš karto sureagavo patikdamas savo pasiūlymą, tačiau tarybos pozicijoje tai neatsižvelgta mes darome prielaidą, kad ta informacija nebuvo suteikta valstybių narių atstovams posėdžiantiems taryboje. Nežiūrint labai griežtos tarybos pozicijos, dėl kurios mes apgailestaujame, parlamentas vis tiek laikosi savo pozicijos. Teisė tai mūsų argumentai yra pagristi, strateginiai dokumentai e, yra deleguoti į teisės aktai. Jie tenkina jiems keliamus reikalavimus. Mes kalbame taip pat apie reglamentus ir bendrąjį jų e, taikymą. Čia kalbame apie sutarties 290 straipsnių, kuriame numatoma parlamentui veto teisė. Mes nekalbame apie kažkokius ypatingus atskirus sustarimus, tai prieštarautų sutarčiai. Tai yra juridinis, teisinė prievolė. Ir spre, susijusius sprendimus priėmė, buvo priimti šio mėnesio pradžioje, kad svarstant panašius svarbius klausimus, deleguotojų teisės aktų procedūra turėtų būti taikoma, ypač kuomet kalbame apie finansų ir biudžeto tvirtinimą. E, tarptautinės priekybos ir užsienio reikalų komitetų pranešėjai taip pat nagrinėjo e, šiuos klausimus ir priejo tokios pat išvados kaip ir aš. Visi pakeitimai dėl deleguotojų teisės aktų patikti pirmajame svarsime turėtų būti dar kartą tikti. Mes visiškai laikomės pirmininkų suigos priimtų sprendimų, nes mes kaip teisėkros institucija turime užsitikrinti, kad mūsų galios būtų užtikrintos. Uh, Taigi mes kalbame apie finansinės naudos gavėjus ir parlamentas galėtų suvaidinti kokybiškesnį vaidmenį kaip priežiūros institucija, taip pat siekianti užtikrinti, kad būtų tiek siekiama Lisabono sutarties tikslų išorės bendradarbiavime ir kad būtų mažinamas skurdas. 22 tūkstančiai vaikų netur, nebūtinai turi mirti kiekvieną dieną. Ir mes reikalavome, kad šis klausimas būtų tinkamai svarstamas. Ačiū. Dėkuoju ponui Mičilui. Leido jums kalbėti kiek ilgiau, kadangi jūs esat vienas iš pranešėjų ir jūs pavėlavote į posėdį ir negalėjote kalbėti posėdžio pradžioje. Ponas Deva kelia mėlynąją kortelę. Pone Mičilą, ar jūs atsakysite į klausimą? Prašau, ponė Deve. Pane pirmininkė, tiesiog norėjau kreiptis į gerbiamą, į gerbiamą kolegą ir bičiulį, poną Mičelį, ir paklausti, ar jis pritarė tam, kad 2005 metais e, Europos parlamentas atsisakė bendro sprendimo procedūros taikymo 14 e, sričių susijusių su vystumo bendradarbiavimu. Ir mes dabar norime, kad jos mums būtų sugražintos, kadangi mes nebesugebam uh, užtikrinti atskaitingumo ir tinkamo skaidrumo. Pusę minutės turite, ponė Mitchell. Taip, iš tikrųjų mes atsisakėme kai kurių teisų, ponė Dėvė. Aš tuomet e, rengiau pranešimą apie vystumo bendradarbiavimo priemonę ir tuomet mums prireikė dviejų su pusę metų tam, kad mes galėtume susitarti dėl kompromiso, nes nuomonių parlamente būtų skirtingų. Dabar egzistuoja tarp institucinės susitarimas tarp komisijos, parlamento ir tarybos. Ir pagal šį susitarimą vystimosi komitetas turi teisę prižiūrėti, kaip yra rengiami deleguotieji aktai. Ir tokia yra šio susitarimo dvasia ir turime jos laikyti. O dabar paskutinis kalbėtojas, panas Šolts. Ja, Herr Gucht. Pone pirmininkė, Liuliuk, tai jūs esate teisus, nes e, kodėl taryba mūsų nevėksta ir kodėl e, nesusitarėma vis dar ir vyksta antrasis svarstymas. Turime kelti klausimą, kodėl įtvirtinta sutartyje teisė yra neįgyvendinama. Ponas Brok ilgai kalbėjo apie tai, ar, ar čia kalba sukasi tik apie teisę mums pasakyti savo žodį dėl e, vystomo bendradarbiavimo finansinės e, priemonės. Pavyzdžiui, dabar kalbam apie strategiją Global Europe šiame e, kontekste Tačiau tas dokumentas jau yra pasenęs po ekonominės ir finansinės krizės, o daugiametis e, programavimas turi kaip tik atsižvelgti į, į tokias aplinkybės ir, ir į tai, kaip sunku mums patekti kai kurias rinkas. Todėl aš manau, kad mes nepakankamai gerai planavom viską ir, ir ir, ir blogai numatėm. Tuo tarpu vystomą bendradarbiavimo priemonė turi būti moderni priemonė ir veiksminga priemonė. Mes nesame jaunesnieji partneriai, kalbant apie pietričio Europą arba centrinę Aziją. Mes turime galvoti apie padėtį susidariusią energijos išteklių srityse, gamtinės dujas, nafta, turime taip pat nepamiršti artimųjų rytų. Tačiau e, mainai tarp ES ir, ir kitų valstybių turi, turi vykti abipusiai naudingai. Dėkuoju, ponė Šulc. Bendra diskusija yra baigta. Balsuosime 11.30 šiandien.